One minute. Otwieram nasze wyjątkowe posiedzenie komisji. Pradedame šį neįlinį komiteto posėdį, kuris tokio pabudžio posėdės vyksta tik kartą per penkerius metus. Labas rytas visiems, ypač norėčiau pasveikinti poną Hoganą sveiki atvykę. Sveikinu Jūs Agri komiteto narių vardu. Aišku, kad Jūsų dalyvavimas čia yra labai svarbus momentas mūsų komitetui. Tikiuosi, kad tai bus vaisingo bendradarbiavimo pradžia, bendradarbiavimo, kuris padės plėtoti tvariai ir stabiliai Europos žemės ūkį. Noriu pasveikinti taip pat mūsų svečius, komisijos atstovus. Įskaitant poną Plevą, Agri generalinio direktorato direktorių, taip pat parlamento narius. Keletą žodžių apie mūsų šiandieninį kandidatą. Jis e, baigė Korko universitetą ir po to vadovavo šeiminėm ūkiui, po to pradėjo, įkūrė savo bendrovę, dirbusią draudimo srityje. 1993 metais, tais pačiais metais jis buvo pirmą kartą išrinktas į miesto tarybą. Ir nuo to laiko įgyjo daug politinės patirties iš pradžių dirbdamas vietos lygmenių, po to buvo senatorius ir parlamento narys nuo 97 metų. Pastaruoju metu jis buvo aplinkos ministras ir vietos valdžios ministras nuo 2011 iki 2014 metų. Taip pat noriu priminti Jums, kad pagal mūsų darbo tvarkos taisyklės, tvirtinant naujus komisijos narius, kaip numatyta darbo tvarkos taisyklių 16 priedė, parlamentas vertina kandidatą komisijos narius e, pagal jo bendrąją kompetenciją, e, asmeninės nepriklausomybės ir pagarbą Europos vertybėms. Taip pat mes turime įvertinti, kaip e, būsimas komisijos narys tinka dirbti konkrečioje srityje, taip pat jo komunikacijos įgūdžius. Noriu priminti, kad prieš klausimus ponas Hoganas pateikė atsakymus raštu į mūsų klausimus. E, tie klausimai ir atsakymai pateikti jums visomis oficialiomis kalbomis. E, dėl šiandienos diskusijų tvarkos keletas pranešimų. Paskirtasis komisaras pirmiausia kalbės iki 15 minučių. Po to posėdžio pabaigoje kandidatas turės dar penkias minutės užbaigti savo pasirodymą. Po jo įžanginio žodžio turėsime laiko 45 klausimams, kuriuos užduos nariai. Ši diskusija vyks klausimo atsakymų forma kiekvienam klausimui skiriant po 3 minutės. Klausimui 1 minutė, 2 minutės atsakymui. Noriu pabrėžti, kad ypač kad e, laikytumėtės jums skirto laiko, kad galėtume dirbti veiksmingai, todėl prašau jūsų, taip pat ir kandidato, laikytis to jums skirto laiko apribojimų. Bus laikomasi penkių minučių pranato nariams tolerancijos apribojimų ir dešimties sekundžių kandidatui. Praėjus penkios ar dešimčiai sekundžių mikrofonas bus išjungtas. Ekrane matysite žvaigždutę, kuri rodės, kad jūsų kalbėjimo laikas jau baigėsi. Šios griežtos taisyklės yra būtinos, siekiant užtikrinti, kad visi galėtų spėti užduoti savo klausimą iki posėdžio pabaigos. Taip pat priminsiu, kad <clears throat> vertimas yra prieinamas į 22 kalbas, skaitant airių kalbą, visi gali kalbėti gimtają kalbą. Tačiau atminkite, kad jūsų pasisakymai taip pat bus verčiami, todėl neturėtumėte kalbėti per greitai. Taip pat mūsų posėdis yra transliuojamas per Europos parlamento tinklavietę, o įrašas ten bus patalpintas po posėdžio. Taip pat galima posėdį stebėti, sekti posėdžio eigą Twitterio tinklavietėje. Taigi dabar pereikime prie esmės. Ir dabar suteiksiu žodį paskirtajam komisijos nariui, ponui Hoganui. Kaip sakiau, jums skiriama maksimum 15 minučių.